Euh, bon après-midi. Donc, euh, je suis la vice. Sveiki, aš esu komisijos e, Teisės reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Ir, ir dabar vyksta bendras e, Teisės komiteto ir moterų komiteto posėdis Mes labai džiaugiamės galėdami pasveikinti šiandien ponę Lydiją Muč, jinai yra Luksemburgo, pirmininkaujančio Luksemburgo atstovė. Šiandien mes kalbėsime apie moterų dalyvavimą įmonių valdybose. Neturiu turbūt jum priminti, kad parlamentas per pirmąjį skaitimą po labai didelių E, po labai išsamių debatų aiškia mažuma, e, balsų dauguma patvirtino e, šį dokumentą. Žinau, kad Luksemburgui tai yra irgi vienas iš pirmininkavimo prioritetų ir kad žinau ponę ministrę, kuri yra lygių galimybių ministrė, mm, pati asmeniškai jai ši tema labai svarbi. Taigi išklausysime ministrės, po to ponė Duram pakalbės apie EBPO situaciją, o dabar steiksiu žodį moterų komiteto pirmininkiai. Ačiū. Taip, e, džiaugiuosi ir aš, kad esu šio posėdžio bendra pirmininkė kartu su Jūri komitete. Šis dokumentas yra tas, prie kurio parlamentas puikiai padirbėjo ir kuriam puikiai pasiruošė pir, per pirmą skaitimą 2013 m. lapkričio mėnesį e, tekstas buvo patvirtintas, jis sąžiningas, jis subalansuotas dėl subalansuoto moterų atstovavimo įmonių valdybose. E, tačiau e, su dokumentas nėra taip tvarkomas, kaip tikėjomės, tačiau vis tiek pažangos pasiekėme ir padarėme reikiamą impulsą. Komisija ir pirmininkantis Luksemburgas stipriai remia šį dokumentą ir norėčiau padėkoti joms už tai, už tokią bendradarbiavimo dvasę. E, laikai nelengvi. Taryba stengiasi pasiekti susitarimo, e, kuris per posėdį, kuris vyks gruodžio 7 dieną ir jau tikrai pats laikas susitarti dėl šio dokumento, būdama iš Didžiosios Britanijos nesistebiu, kad situacija tokia sudėtinga taryboje. Na, komisija nėra e, iš viso, šird, ne iš viso širdies pritarė dokumentui daug šalių, mėgino blokuoti. Ir kai dėl lygybės klausimų, tai tiesiog pasi, pažvelkite, kas vyksta su motinystės atostogų dokumentu. Manau, kad mes visi turime grįžti į savo šalis ir užtikrinti, kad ir parlamentas ir komisija e, šalyse būtų išgirsti. Taigi su nekantravimu lauksiu svečių nuomonės dėl rekomendacijos, kad galėtume judėti pirmin, dirbdami prie šios svarbus klausimo. Ačiū. Ačiū. Taigi iš karto suteiksime žodį ministrei e, lygių galimybių ministrei Lydijai Muč. Dėkui, ponios pirmininkės, gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti už šį posėdį, už šį klausimą. Mes tikrai manome, kad šis klausimas rimtai tikrai nusipelno mūsų dėmesio. Moterų, moteris įmonių valdybose ši tema yra labai svarbi. Aš šiandien atvykau į jūsų posėdį, kad galėčiau parodyti, kaip Luksemburgas, dabar pirmininkaujantis ES taryboje, e, dirba šią temą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad man pačiai asmeniškai šis klausimas iš tiesų yra labai svarbus ir turime e, siekti padidinti e, jo matomumą, žinomumą, vyksta techninės dėrybos ir dar mūsų laukia nemažai darbo. Ką dar turime padaryti? tą minėjau, kalbėdama moterų komitete 14 Liepos. Tada paminėjau, kad e, vienas iš prioritetų yra užtikrinti moterų ir vyrų lygybę sprendimų prieimimo procese ir kalbėjau apie prioritetinės darbo programas, e, Luksemburgo pirmininkavimo programas, į kurias e, šis klausimas taip pat įtrauktas. Norėčiau dar paminėti tarptautinę konferenciją, kuri vyko e, Luksemburgė 15-16 spalio, Mondorf Leban miestelėje Ten dalyvavo pranešėja, ponia Evelyn Regner. Noriu padėkoti jai už tai, kad dalyvavo šioje konferencijoje ir už tai, kad labai drąsiai gynė e, moterų teisės. E, toje konferencijoje aukštų lygių galėjome apsvarstyti direktyvos e, projektą, direktyvą, kuri skirta moteriams įmonių valdybose. Ši direktyva yra mūsų mm, diskusijų pagrindas. Mums pavyko į konferenciją e, pasikviesti aukšto lygio mm, ekonomikos specialistus, akademinės bendruomenės atstovus ir politikus. E, konferencija vyko dvi dienas ir kokias išvadas galime padaryti. Turime imtis įvairių priemonių, kad užtikrintume mm, geresnę mm, pusiausvyrą tarp moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus. Aš manau, kad jūs pritarsite man, kad stebuklingo sprendimo nėra. Nėra tos burtų lasdelės, kad nuo rydienos jau visos problemos išsispręstų. Nemanau, kad kvotų nustatymas E, galėtų išspręsti visas šioje srityje esančias problemas. Bet tai yra viena iš priemonių, kuri yra naudinga, e, kurią nemažai valstybių naudoja ir tai davė neblogus rezultatus ir dėl to mes norime numatyti visą priemonių paketą, kai kurių uh, kai kurios šios priemonės būtų teisiškai saistančios, kai kurios būtų savanoriškos. Ir tuo būdu numatysime įvairias priemonės ir mm, įvairias galimybės įvairiais lygmenimis, tiek tarptautinių, tiek nacionalinių. Aš noriu pasakyti, kad šis e, priemonių paketas be kvotų nebūtų mm, visapusiškas, nebūtų išsamus. Ir norėčiau dabar pasakyti, kad mūsų išvados, mūsų e, e, tarybos išvadų projektas skirtas e, užtikrinti vienodas galimybės įmant sprendimus – Mm, turėtų būti tvirtinamas 7 gruodžio per EPSCO ministrų tarybą. Taigi turime dar šiek tiek laiko iki 7 gruodžio. Ponės ir ponai, matote, kad e, mums visai neblogai sekasi judėti į priekį šioje srityje. bet ne viskas mm, vyksta sklandžiai, ne viskas vyksta taip, kaip mes norėtume. Yra dalykų, e, kurie reikalauja daugiau kolektyvinių pastangų ir e, didesnių valstybių narių pastangų. Ir tarp jų yra ir direktyva skirta moteriams įmonių valdybose. Taigi aš labai norėčiau paskatinti aktyvesnį dalyvavimą šiame procese. Kai 14 Liepos lankiausi moterų komiteto posėdėje, aš žadėjau, kad pirmininkaujantį šalis įtrauks šį klausimą į tarybos darbo tvarkę. Mes parengėme kompromisinį tekstą, turėjome tokį tekstą parengti. Jis buvo, e, tas kompromisinis tekstas turėjo e, spręsti, padėti spręsti problemas e, tom valstybėm narėm, kurios turi atitinkamus nacionalinius teisės aktus. kad e, valstybių narių delegacijos turėtų pakankamai laiko apsvarstyti tą kompromisinį tekstą, mes pasiūlėme e, šį dokumentą mm, išimti iš EPSCO ministrų tarybos darbo atvarkės, e, kuri, mm, tos tarybos, kuri vyko spalio penktą. nes delegacijos sakė, kad jom trūksta laiko. šį pasiūlymą išnagrinėti. Taigi šis klausimas dėl to bus įtrauktas į vėlesnę EPSCO ministrų tarybą, tai yra į septintosios gruodžio ministrų taryba ir šis tekstas atspindi ambicingus mūsų e, norus ir taip pat numato e, galimybės valstybėm narėm pakankamai lankščiai veikti, kad jos šioje srityje taip pat um, turėtų galimybę ir pasinaudoti um, tais įstatymais, kurie jau yra valstybėse narėse. Taigi mes norime išlaikyti uh, tai, ką kai kurios valstybės narės jau yra nuveikę šioje srityje ir siekti uh, tolesnio darbo. Kaip jau minėjau, vyksta ir techninės dėrybos. Ponios ir ponai, dabar mums reikia politinės paramos, pačiu aukščiausiu lygmeniu, kad galėtume panaudoti iki EPSCO likusią savaitės. Per paskutinę savaitės aš irgi labai daug dirbau. Nes norėjau priminti kolegoms ministrams, kad šis pasiūlymas dėl direktyvos bus tikras signalas. Na, dauguma kolegų žino, koks svarbus bus šios direktyvos siunčiamas signalas. Didžioji dauguma, kurie pasisako už pasiūlymą, tai supranta, kad tai bus didelis riboženklis siekiant vienodo vyrų ir moterų atstovavimo vadovavimo postuose. Tuo pačiu tai bus labai svarbus ženklas siekiant didesnės lyčių lygybės Europoje. Mums reikia tokio signalo. Gruodžio 7 dieną vyksinti EPSCO taryba turėtų elgtis ryštingai dėl pasiūlytos direktyvos. Norėčiau Jūs patikinti, kad pirmininkaujantis Luksemburgas glaudžiai bendradarbiaudamas Europos komisija padarys viską, ką galės, kad, e, per, kad būtų pasiektas susitarimas. Manau, kad žinote, jog šios savaitės pradžioje kartu su komisijos narė Jūrova išsiuntėme bendrą laišką valstybių narių atstovams, siekdamos pabrėžti šio pasiūlymo svarbą ir siekdamos pabrėžti, koks jis yra būtinas, kovojant su nepakankamo moterų atstovavimu įmonių valdybose. Taigi dabar ir per kitas savaitės mums reikalinga kuo didesnė parama ir kuo didesnės visų suinteresuotų atstovų aktyvumas. Suprantama, Europos parlamentas galėtų teikti didžiausią paramą Liepos mėnesį posėdėje, kai pristačiau e, liuks, pirmininkaujančio Luksemburgo programą, tai pabrėžiau. O šiandien norėčiau padėkoti jums visiems. už tą pasiūlymą, kuriam pritarėte 2013 m. lapkričio mėnesį. Norėčiau padėkoti ir kitas iniciatyvas, kaip ir šį, už šį bendrą posėdį. Taip pat ačiū Jums už diskusijas ir darbinius posėdžius, kurie rodo labai intensyvų darbą, nors gal ne visada matoma visuomeniai. Nes taip mes galėjome geriau dirbti su nacionalinėmis vyriausybėmis ir parlamentais. Tai padėjo rasti rėmėjų. Norėčiau dar kartą kreiptis į visus. Prašau ir toliau padėkite mums man nepavyko užsitikrinti visokiojopos paramos vis dar yra kritiškai nusiteikusių asmenų, mes turime juos įtikinti e, šio bendro tikslo nauda, kad būtų padėta moterims, kad kuo daugiau jų dirbtų vadovaujančiose pareigose ir mes norėtume kuo labiau priartėti prie šio tikslo. Taigi ačiū Jums visiems, kad pakvietė, pak, pakvietėte mane dalyvauti jungtinėme komitetų posėdėje. Ačiū visiems už paramą, kurią jutau nuo pradžių ir ačiū Jums uždėmesį. Ačiū Lidija už e, tokią įtraukiančią kalbą, bet dėje nelabai optimistinę. Kai išklausysime ponio Žordan, kuri atstovauja EBPO, pradėsime diskusiją. Ačiū Jums, ačiū už kvietimą Man didelė garbė ir didelė privilegija pristatyti Jums EBPO darbą šiuo svarbiu klausimu dėl jim moterų įmonių valdybose. Ir tikriausiai nenustepsite, kad EBPO generaliniam sekretoriui ir šalims narėms tai yra prioritetas. Norėčiau pristatyti apskritai EBPO rekomendacijas šiuo klausimu. Po to pateiksiu įrodymų ir pabaigai pateiksiu keletą minčių kokių, dėl to, kokių žingsnių būtų galima imtis ateityje. Nuo 2013 metų e, turime rekomendacijas dėl lyčių, tai yra horizontalos pobūdžio projektas, kurį galima vadinti viso, e, visos ABPO e požiūriu. Jis apriepia tris rytis - švietimą, užimtumą ir verslininkystę. Moterų dalyvavimas valdyboje yra priskiriamas rekomendacijų užimtumo daliai. Ir kai EBPO taryba parengė rekomendacijas, tai tikėjomės toliau ministrams ir tarybai pateikti ataskaitą apie pažangą ir mes nuolat stebime tą pažangą. Ir 2017 metais pateiksime ministrams savo stebėjimo rezultatus. Bet labai trumpai pasakysiu, kad EBPO taryba pritarė rekomendacijai dėl moterų e, sprendimus priimančiuose postuose reikėtų, mes siekiame, kad daugiau moterų užimtų e, vadovaujamas pareigas. Ir taip kalbėjome ir apie kvotas, ir apie informacijos atskleidimo reikalavimus, ir kitas e, savanoriškas iniciatyvas. Taigi tai yra tokios visą apimančios rekomendacijos, tai taip pat reiškia, kad EBPO dirba komitetuose ir tie komitetai, kurie dirba dėl moterų valdybose klausimo ir aš dirbu sekretorijete, tai EBPO įmonių valdybos komitetas ir mes stengiamės atnaujinti ir savo standartus ir stengiamės atsižvelgti į tarybos išvadas. Nutinka taip, kad gyja dvidešimtukas visai neseniai peržiūrėjo mūsų parengtus principus ir rudenį didžiųjų valstybių dvidešimtukas patvirtino jas. Tuo pačiu į šiuos principus yra įtrauktos nuorodos dėl rekomendacijų dėl moterų įmonių valdybose ir rašoma, kad įmonės turi, šalys turi būti raginamos imti skirtingų priemonių, savanoriškų, nustatyti savanoriškus tikslus, imtis kvotų ar kitų privačių iniciatyvų, kad būtų padidinta lyčių įvairovė įmonių valdybose ir vadovaujamuose e, pareigose. Kai kalbame apie įmonių valdymą, apie įmonių valdybas, tai mums labai svarbus yra santykis tarp akcininkų, valdybų ir vadovybės. Įdomu, kad kai mūsų principuose šis klausimas yra nurodytas prie valdybų veiklos vertinimo ten, kur rašoma apie valdybos narių kompetenciją. Kai kalbame apie moteris įmonių valdybose, tai tai nėra vien teorija, kuri nutinka arba ne. Yra tam tikros procedūros, tam tikri asmenys, kurie priima sprendimus, akcininkai atlieka labai aktyvų vaidmenį, bet ir pati valdyba yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi procedūrų, kad būtų e, kaip, dėl to, kaip skiriami valdybos nariai ir šios procedūros turi būti skaidrios ir jų turi būti laikomasi. Valdyba turėtų apibriežti atskirus e, narių profilius ir valdyba taip pat atsakinga už tai, kad būtų e, pas numatyti kandidatai. Labai dažnai paskirimo komitetai atlieka šį darbą. Norėčiau, kad įsivaizduotumėte informaciją, kad suprastumėte informaciją, kurią pateiksiu iš šios perspektyvos. Ir kokiegi tai turi, yra, koks yra šių principų statusas. Jie yra savanoriški, bet įmonė savanoriškai juos taiko. Uh, juos, jais remiasi pasaulio bankas, e, kai kalbam apie standartus ir apie kvotas. Taigi džiaugiamės, kad pirmą kartą šiuose standartuose, kuriuos patvirtino e, valstybės narės ir didžiojo dvidešimtuko šalis, yra siekis padidinti moterų dalyvavimą įmonių valdybose. Norėčiau pasidalinti su jumis e, mokslinių tyrimų informaciją, nes mes E, turime tam tikrų įrodymų 2012 metais. Prieš paskelbent šias rekomendacijas mes atlikome tyrimą ir nustatėme, kad daugiau e, tose įmonėse, kuriuose yra valdybose daugiau moterų, e, įmonių, ypač nesėkmingai dirbančių įmonių veikla pagerėja. Kai nagrinėjame įmonių veiklos rezultatus, šiandien beje turime daugiau įrodymų nei prieš trejus metus buvo, matome tam tikras koreliacijas, kurias pristatysiu vėliau. Bet šiame, šioje srityje labai sunku nustatyti ryšių santykių ryšius, tačiau e, koreliacija yra akivaizdi. Iš 2012 metų ataskaitus, kuri bus atnaujinta, norėčiau pasakyti, kad nustatyta, jog e, tose valdybose, kuriuose yra ir vyrų, ir moterų, yra griežčiau e, stebima situacija, kitaip sakant, moteris gali, dar moteris gali pristatyti savarankiškesnį požiūrį, žmo, valdybos narių situacijai, įgūdžiai, patirtis yra skirtinga, kai nariai yra, turi skirtingų gebėjimų, įmonių generaliniai direktoriai dirba atskaitingiau. Kai žvelgiame į duomenės, tai matome, kad 20,2 procentų valdyboms vadovauja moterys, kalbu apie listinguotas įmonės, bet yra tik 3,3 um, procentai moterų generalinių direktorių šiuose įmonėse. Taigi mums dar reikėtų panagrinėti, koks yra ryšys tarp įmonių, tarp moterų skaičius valdybose ir moterų vadovių. Mes taip pat matome, kad visame pasaulyje tik devynios šalys e, pasiekė ir viršijo 20 procentų rodikliai dėl moterų įmonių valdybose. Ir vadovaujamas pareigas ES įmonėse, listinguotose įmonėse užima tik 3,3 procentai moterų. Įdomu pastebėti tai, kad fina, įmonių finansiniai rezultatai yra geresni, kai daugiau moterų vadovauja, dirba valdybose. Tos įmonės, kuriuose daugiau moterų dirba valdybose, patiria mažiau sunkumų ir tai yra labai įdomus dalykas, kuris buvo nustatytas. Matote, kad 6500 įmonių valdybų yra daug mažesnė rizika, kai daugiau moterų dirba valdyboje. Ir vėlgi, kai kalbame apie valdybas, akcininkus ir vadovus, tai akcininkai patys aktyviau skiria moteris, nes tos valdybos, kuriuose yra geresnė lyčių pusiausvyra, pasiekia geresnių rezultatų ir reikėtų kalbėti apie investicijas. Trys dideli investuotojai JAV pradės E, pradėti pra, atmes pasiūlymus tose įmonėse, kuriuose valdybose dirba tik vyrai. 2014 metais e, pensijų fondas pradėjo dirbti su tomis įmonėmis, kuriuose nėra moterų valdybose ir turime daug daugiau panašaus pobūdžio pavyzdžių. Dar vienas įdomus statistinis dalykas kuris buvo pateiktas šiemet iš Grand Sonton tyrimo. Reikėtų kalbėti apie galimybių kainą, kai valdybos yra tik vyrai. 650 milijardų kainuoja 650 milijardų dolerių praleistų galimybių kaina tose valdybose, kuriuose yra tik vyrai. Taigi, ką toliau dirbsime EBPO ir štai kokia situacija kai kuriuose šalyse. Mes nagrinėsime situaciją tose šalyse, kuriuose yra privalomos kvotos, e, kurios taiko švelnesnį požiūrį, savanoriškai pasiskiriamus tikslus ir kitokius laikosi kitokio požiūrio, parengsime pažangos ataskaitą ir norėsime sužinoti, kaip jums seksis, kokiu rezultatu jūs pasieksite. Taip pat mums svarbu išnagrinėti, koks yra skirtingų požiūrių e, rezultatas ir kokios yra sėkmės sąlygos. Taip pat stengsimės e, prisidėti prie to, kad 20 didžiausių šalių pritaikytų EBPO principus ir pabrėšime, kaip svarbu pasitelkti visų gyventojų talentus. Kalbėsime apie praleistas galimybės, kai nepasinaudojama šiais talentais ir kalbėsime apie taip, kaip politiniai pasirinkimai ir geroji patirtis keičia situaciją. Taigi norėčiau pasakyti, kad tos rekomendacijos, kurias patvirtino EBPO ir tie įrodymai, kurie yra pateikti ir pristačiau, ką planuojame daryti ateityje. Ačiū Jums. Ačiū už įdomų pristatymą. Na, iš pradžių aš buvau nusiteikusi pesimistiškai, bet dabar turiu daugiau vilties. Ačiū siūlyčiau pradėti diskusiją. Prašau užduoti klausimus, teikti pasiūlymus. Galite kreiptis į tris viešnes. Marija Rena, prašau. Merci, uh, merci. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už pranešimus. Atsiprašau, šiek tiek pavėlavau, nes vyko kitos svarbos diskusijos buvo kalbama apie e, arbitražo teismus. D'abord, merci pour euh, la présentation qui est faite. Et on a... Buvo pateikta įvairi informacija, įvairių skaičiai, statistika ir dėl to kyla klausimas, kodėl mums nepavyksta įtikinti tarybos judėti į priekį, siekiant pagerinti atstovavimą moterims valdybose. Komisija patikė pasiūlymą, kuriam pritarė parlamentas. Iš esmės tikrai tai yra plataus užmojo pasiūlymas, bet jis nėra privalomo pobūdžio. Ir tai apsunkins tikslų, tik, pasiekti tikslus. kai kalbam apie atstovą moteriams, tai tikrai galbūt būtų neteisinga e, feministinius argumentus vien juos pateikti, taip pat ir ekonominiai e, argumentai pateikti ir dažnai administracinėse pozicijose dirbančios moteris, jų veiklos rezultatai yra geresni nei vyrų. Be šių argumentų mes turime ir ekonominius argumentus, kurie leis mums judėti į priekį. Komisijos pasiūlymas yra toks pasiūlymas, kuris suteikia laiko ir galimybių kiekvienai valstybei nariai e, laipsniškai eiti tuo keliu, e, siekti iškeltų tikslų. Noriu priminti e, mūsų ministrą, kad būtų galima suprasti, kas vyksta taryboje, kokios diskusijos ir kokiu keliu būtų galima siekti pažangos. Dėkuoju. Merci. Donc, je... Dėkuoju. Siūlau dabar išklausyti turimus klausimus, o vėliau į juos visus bus atsakyta. Pone Besera, prašau. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer enormemente. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad taip glaudžiai pristatėte informaciją. pateikėt tikslę informaciją, ponė Žuždan ir ponė Moč. Jūs labai aiškiai pateikėte visą informaciją. Ir dabar mes, mūsų visiems kyla klausimas, kasgi vyksta. Visgi visuotinė tikrovė yra tokia, kad vienintelis vienodai paskirstomas pasaulyje dalykas yra. Lo podemos permitir. Uh, a mí me gustaría preguntarle a, tanto a la, a la señora ministra respecto a. Norėčiau paklausti ministrų, kokie yra numatyti tolesni žingsniai ir ką mes galėtume padaryti su ta blokuojančia mažuma ko mes galime tikėtis e, iš to laikotarpio, kai pirmininkaus Niderlandai taryboje. E, vienai valstybei perėmant prinkavimą po kitos e, bus matyt kažkokių mm, pokyčių. Komisijos pasiūlyme sakoma, kad tą programą reikėtų gyventi 2016 metais. Mes turim, gavome tuos įgaliojimus Ir dabar manau, kad komisija turėtų imtis veiksmų. Jinai pati netaikė lyčių lygybės principo rinkdama e, komisijos narius. Mes norime skaidrumo e, įmonėse, kai yra renkami valdybų nariai. Bet taip pat mes norime, kad viskas būtų tinkamai pagrindžiama. Mes visų pirma patys turime vadovautis ES vertybėmis. Tvaraus vystimosi tikslai jau seniai visų svarstamas klausimas. 2020 metų darbo atvarkė Mhm, mhm. Mes žinome, kad vyksta darbas, bet kai iškyla problema susijusi su ekonomikos augimu ar kitos problemos, visus tos dalykus reikia taisyti, koreguoti. Dar vienas elementas - papildomas. Mes esame politiniai atstovai ir reikėtų pareikalauti žiniasklaidos atlikti jų funkciją, tai yra e, tuos visus elementus tikrovėje skleisti. Kai konsultuojame su ekspertais, nebūtinai tai turi būti vyras. Žiniasklaida dažnai e, formuoja tokį, tokią tikrovę, tokią vaizdą, kuris netitinka e, faktinės tikrovės. Ir jeigu mes skirsime laiko e, tom programom, mes tikrai daug tikimės iš Luksemburgo penkačios valstybės, taip kaip Europarlamento nariai ir kaip piliečiai mes e, remiame visus e, veiksmus, kurių būtų galima imti šioje srityje. Ačiū, ponas Marinoj Pinto. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti padėką visiems pasisakiusiems. Dėkuoju ministrui. Žinoma, būtų geriau, jeigu daugiau narių dalyvautų iš abiejų komitetų. Šis klausimas yra labai svarbus. Taip pat norėčiau, norėčiau atsiprašyti mūsų svečių už tai, kad per mažai narių dalyvauja. Tai tikrai nuvilia, matant tiek daug tuščių vietų salėje. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Man labai malonu matyti tokį pozityvų, teigiamą indėlį, kuris yra padarytas Mm. Portu... Portugalijoje buvo įkurta e, sistema beveik prieš šimtą metų ir ten daugiausia dalyvauja moterų. Kai aš perėmiau pirmininkavimo pareigas, aš įkūriau e, Mm, organizacija, kurioje dalyvauja 10 vyrų ir 10 moterų. Dar labai svarbu užtikrinti tai, kad moterų būtų tinkamų moterų, iš kurių būtų galima rimtis. Portugalijoje yra ir teisininkių moterų, bet yra ir namų šeimininkių, motinų ir taip toliau. Moteris dažnai turi labai daug užduočių ir, ir įsipareigomų ir dažnai joms yra sunku uh, tarkim, įgyti teisinį išsilavinimą. Bet pozityvus indėlis, kuriuo, kurį atnešė moteris į dektoratą, yra labai svarus. Išeidamas aš pritariau mot, moters kandidatūrai į tą vietą, kurią aš palikau. Galbūt mes esame vienintelė institucija, kuri turi daugumą moterų ir darbo rezultatai yra geriausia. Tradiciškai mm, šioje srityje dominuoja vyrai, bet aš noriu pasakyti, jog aš labai pritariu lyčių lygybės principo taikymo įmonių valdybose bet nebūkime veidmainiški. Pranešime aš įtraukiau tokią nuostatą, kad lyčių lygybės turi būti griežtai laikoma. ES teisingumo teisme taip pat, bet gavau atsakymą iš tarybos, kad sutartys to neleidžia. Mano klausimas būtų toks. kokiu teisiniu pagrindu remdamas ES reikalauja įmonių lyčių lygybės valdybose, jeigu ES lygių, ES pagal savo konstitucinę teisę tokį dalyką neigia. Ypač jeigu kalbame apie e, teismų sudėti kokią moralinę teisę mes turime kelti tokį reikalavimą įmonėms. Turime pripažinti tą faktą. Man yra netgi svarbiau tai, kad moteris galėtų vienodomis sąlygomis dirbti įmonių valdybose kaip ir vyrai norėčiau, kad moteris turėtų didesnę galimybę dalyvauti darbo rinkoje, nes mano šalyje moteris neturi e, vienodų su vyrais sąlygų įsidarbinti. Žinau, kad taip yra ir kai kuriuose kitose ES valstybėse narėse. Darbas e, moterį paverčia visą teisę ES pilietę Kitu atveju mes galime matyti smurto, būtinio smurto prieš moteris atvejus. Aš norėčiau pabrėžti štai ką. Sukurkime tokias sąlygas, kuriamis moteris galėtų vienodomis sąlygomis darbintis kaip ir vyrai, gauti vienodą atlyginimą kaip ir vyrai. Nes kol to nebus, išliks e, būtinio smurto mm, atvejai. Tai, tai yra matoma mano šalyje ir čia susitarėme su įvairiomis tragedijomis. Taip, galimybė dirbti įmonių valdybose labai svarbu, bet ir apskritai reikėtų kalbėti apie galimybę įsidarbinti moterims. Kolegos, Mes turėjome tik tai valandą šiam jungtiniam posėdžiui, todėl aš prašyčiau kitų kalbėtojų kalbėti glaustai ir konkrečiai. Pone Vilbao, prašau. Sí, gracias. En primer lugar, eh, agradecer la organización. Ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad organizavote šį posėdį. Noriu padėkoti poniai Muč už jos pranešimą. Ir tikrai prašau toliau stumti į priekį šią iniciatyvą, tai yra labai svarbu. Yra ir kitų žinoma problemų, bet Europos Sąjunga ir jos institucijos pradeda susidurti su realia problema. Daugelis valstybių narių ir regionų jau kuris laikas pradeda e, kurti geresnius teisės aktus ir užsimti pragmatinę veiklą, kuri yra žymiai pažangesnė nei Europos Sąjungos lygių vykdoma veikla. Mes turime išlikti patrauklus Europos Sąjungos piliečiams, turime užtikrinti Europos demokratiją. Reikia iškelti šią problemą, šį pavojų. Europos Sąjunga mums reikia pažangesnių teisės aktų. Mes turime mm, statistiką apie smurtą lyčių pagrindų ir tai kelia didžiulį nerimą. Komisija ir mano kolega iš moterų komiteto skundėsi dėl to, kad lyčių lygybės iniciatyvos ir iniciatyvos, kuriomis kovojama prieš smurtą vykdoma prieš moteris, jos yra svarbios, bet kodėl tiek mažai moterų dalyvauja diskusijose? Kasdieninė praktika yra svarbi. Mums reikia pradėti kalbėti apie tai. Tai yra ilgalaikės svarbos klausimas. Noriu padėkoti poniai Džiudan už jos pranešimą ir turiu konkretų klausimą. Jūs kalbėjote apie rekomendacijas ir patirtį, ir apie tai, kad kvotos yra savanoriškas dalykas, bet matėte, kad e, buvo pasiekta sėkmės įvedus kvotas. Ar tik ekonominis argumentas verčia įmonės priimti daugiau moterų į savo valdybas? Ar yra kokiu nors kitų papildomų priemonių? pavyzdžiui, lankščios darbo valandos, kitas kažkokios papildomos priemonės, kurios leistų labiau įtraukti moteris į valdybas. Ačiū dabar, ponia Gutland. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju prelegentams, dėkoju poniai Muč už pranešimą, jis tikrai labai įkvepiantis, aš įsikvėpiau naują viltimi. Labai svarbu, kokią pagalbą, paramą mes gausime šioje veikloje ir čia aš esu šiek tiek sunerimusi. Taip pat noriu pasakyti, jog man buvo įdomu išgirsti EBPO atstovės pranešimą Jis tikrai e, įkvepiantis, labai malonu girdėti apie ekonominę naudą šios iniciatyvos. Aš norėčiau pasakyti štai, ką norėčiau išgirsti, ką Jūs manote, kokio pobūdžio ekonominę naudą mes galime matyti Europos Sąjungoje, e, judėdami šiuo keliu, e, užtikrindami geresnė lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose e, mūsų valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti, kad aš galvoju apie tokias įmonės, kurioms vadovauja įmonės. Visą tai turi gerą poveikį visuomenė, nes turime sektinus pavyzdžius. Ir taip pat sukūrėme tokias situacijas, kai įmonės, kurios siekia išsilavinimo, kurios įgyja reikiamą kvalifikaciją, jos įgauna tokias pačias galimybės kaip ir vyrai. Ir čia reikėtų kalbėti apie teisės, apie e, sąžiningos konkurencijos užtikrinimą, apie galimybę įgyti reikiamą išsilavinimą. Bet taip pat aš manau, kad mes turime galimybę ir tai susijęs su ekonominė nauda tai sukurs galimybę e, įmonėms Europoje. Norėčiau išgirsti jūsų pamastymus apie ekonominę naudą. Mes galėtume tai panaudoti kaip argumentą įvairiose Europos parlamento diskusijose šio klausimu. Ačiū, ponia Oska. Ačiū, kalbėsiu trumpai. norėčiau pakartoti tai, ką sakė Marija Elena. Klausimas toks. Kaip taip nutiko, kad negalime niekaip reaguoti į argumentus tų, kurie pasisako prieš šią direktyvą. Yra ir teorinė informacija, ir, ir praktiniai pavyzdžiai, ir matome, kokia nauda yra. Kaip visi esame pastebėję, tai ambicinga direktyva, tačiau privalomų nuostatų mažai. Aš pati esu iš Italijos ir Italija yra pateikusi argumentų prieš, Tačiau yra patvirtinusi pati Italija tokius savo teisės aktus, kurie yra daug labiau pareigojantys nei ši direktyva. Taigi matote, kad kiekvieną argumentą galima atremti pasitelkus faktus. Taigi, kaip nepavyksta to padaryti? Aš norėčiau pasakyti štai ką, kad ponia Žurdan e, iš EBPO pateikė ekonominių argumentų. Ekonomikos krizė prasidėjusi aštuntais metais parodė, kad įmonės, kurios turi daugiau moterų valdybose nei 8 ar 9 procentus, buvo mm, atsparesnės kriziai. Norvegijos e, patirti, e, kurią įgyvendina Gabriel Sen, ministras konservatorius, visi buvo prieš e, šio ministro norus nustatyti e, moterų kvotas, bet išaiškėjo, kad tai davė puikius rezultatus. Aš manau, kad diplomatai, skirtingai negu politikai, kalba daug abstrakčiau. Ir šiuo atveju aš pasisakau prieš diplomatus. Vokietija, pavyzdžiui, turi tam tikras taisyklės, kurios nėra tokios mm, saistančios ir sako, kad mes jau turim taisyklės, tai mes nebenorim jokių direktyvų. Arba e, Danija, pavyzdžiui, e, kuri nenori keisti m, mm, savo nuostatų dėl motinystės ir tėvystės atostogų, sakydama, kad mes jau turim tokius nacionalinius įstatymus ir esam tuo patenkinti. Neturėtume uh, E, leisti e, blokuoti, e, neskatinti šių reformų, kas blokuoja ir dėl kokių priežasčių. Čia reikia suprasti, kokios valstybės tą daro ir dėl ko. Niderlandai irgi yra tarptos blokuojančios mažumos valstybių. Tai yra tos valstybės, kuriuose moteris, moterų teisės labiau pripažįstamos negu kitose valstybėse. Bet, bet kuriuo atveju norėtume aiškiai žinoti, kokios valstybės sudaro tą blokuojančią mažumą, kad galėtume kryptis į jų vadovus, prašydami keisti savo požiūrį. Dėkui, geri pasiūlymai. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš nenoriu čia mm, mm, kartoti to, kas buvo pasakyta kolegų. Aš norėčiau tiksliai žinoti, galbūt čia nereikia badyti pirštais į tos kaltosius, kaltuosius, bet norėčiau žinoti, kokios valstybės sudaro tą blokuojančią mažumą taryboje, kad tiksliai žinotume, mm, kokios tos valstybės ir kad galėtume tiesiai jas kreiptis, prašydami keisti požiūrį. Aš žinau, kad Prancūzija prieš penkerius metus patvirtino daugumos iniciatyvą, kurią galima laikyti konservatorių kabutėse iniciatyva. Tai buvo parlamentarų e, siūloma iniciatyva nustatyti kvotas. E, kol kas dar ta iniciatyva netapo įstatymu, bet vis tiek šie pokyčiai yra įdomus norint užtikrinti e, tikrą lygybę darbo rinkoje tarp vyrų ir moterų. Jei tą padarytume, tai gautume 28 milijardus naudos iš to visame pasaulyje. Ta reali moterų ir vyrų lygybė suteiktų darbo rinkoje. Taigi, turime tą turėti omeny ir labai norėčiau sužinoti tiksliai tas blokuojančios mažumos valstybės. Pone Regner. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau e, pasisakyti ir kaip pranešėja. Taip, jūs ir ponė Gabriel galėsite pasakyti apibendrinamasias pastabas. Pone Žordan, trumpas klausimas. Ačiū už pristatymą. Džiugu, kad EBPO neužduoda klausimo, kodėl reikia moterų valdybose, bet klausia, kaip, kaip tai padaryti. Mano klausimas susijęs su stebėsena. Kokia yra reakcija, jeigu pažanga, pasiekta pažanga yra labai maža? Ir kaip jūs paraginate tas įmonės į rekomendaciją žiūrėti rimčiau. Taip, jūs galite pasitelkti ekonominius argumentus, kad šalys pasiryštų pasiekti tikslų. Taip, aš, ponė Žordan, du klausimai buvo užduoti, ponė Žordan, taigi pirmiausia, prašau, jums atsakykite. Ačiū Iš tikrųjų buvo labai įdomu klausytis skirtingų nuomonių ir klausimų. Dėl klausimo susijusio su kvotomis. Manau, kad mes tengiamės suprasti, kiek kiekviena priemonė, teisės aktas ar savanoriškas požiūris na, pirmiausia, tai klausima, koks yra to tikslas ir e, kokie ketinimai. Taigi, kai nagrinėjame kvotų klausimą ir jų daromą poveikį, tai turime užduoti tokį patį klausimą. Ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Norvegijoje yra pasiekta pasiektas 40 procentų tikslas valdybose, tačiau galutinis tikslas yra įtraukti daugiau moterų apskritai E, dirbti tose pareigose, kuriuose priimami sprendimai. Ir tas tikslas dar nepasiektas. Taigi tai yra keletas iš tų dalykų, kurio, apie kuriuos mes galvosime ir kuriuos nagrinėsime. Stebėsime, kokios yra sąsajos, kodėl taip nevyksta ir kokios yra kitos sąlygos, kurios yra reikalingos Ir dar mes labai daug dirbame su Azijos šalimis ir pavyzdžiui pažiūrėjus į Indijos situaciją Indijoje, kai šis klausimas buvo įtrauktas į įmonių teisę, tai matome, kad bus labai sudėtinga laikytis įstatymo, nes pavyzdžiui, jeigu yra viena moteris, taip, ji gali būti geriausia kandidatė, bet daug listinguotų įmonių skuba įgyvendinti tas rekomendacijas, tačiau nepasirenka tinkamiausio žmogaus. Todėl reikia, kad valdybos dirbtų veiksmingai, kad tos valdybos atviriau ieškotų tinkamų kandidatų. Uh, yra, kad tos kandidatės būtų pasirengusios užimti pareigas. Taigi yra labai daug klausimų, į kuriuos reikės išvelgti. Tai nėra vien tik teisės aktas, kuris padėtų pasiekti galutinio tikslo kurio norėtų politikos formuotojai. Klausimas dėl stebėsenos yra labai įdomus. Kaip jau minėjau, įmonių valdymo komitetas kuris atsto, kuriame yra atstovai iš daug šalių. Mes esame parengę klausimyną. Regis šis požiūris pasiteisino. Ir kaip matote, mes nereitinguojame įmonių, mes da, atliekame palyginimą. Ir netgi tokios šalis kaip Japonija, kurios labai labai atsilieka, Koreja ir Japonija, tai tikrai yra pačios e, tose šalyse prašiausi rodikliai. To šalis rodo didelį susidomėjimą, nes bent jau dabar, e, esant dabartiniai vyriausybei, e, kai turima, kai siekiama gyvendinti reformą, dabar tai net yra skurtas terminas women economics Netgi Japonija naudojasi mūsų paslaugomis, kad galėtų teikti paramą, pagalbą toms, kurios norėtų dirbti šioje srityje. Suprantama, mes patys atliekame savo tyrimus ir tikrinamą informaciją, mes nepasikliaujame tik valstybių narių pateiktą informaciją, bet ir galų gale tai yra labai naudingas pagrindas diskusijoms. Ačiū. Prieš, suteiksiu, prieš teikdama žodį ministrai, norėčiau kreiptis į poną Štrainhof iš e, Teisingumo generalinio direktorato. Gal norėtumėte trumpai pasisakyti? Taip, ačiū, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, ačiū Europos parlamentui ne tik už šio renginio organizavimą, bet ir už nuolatinę pagalbą e, šiai paramą šiai direktyvai. Taip pat dėkojame pirmininkaujančiam Luksemburgui ir ministrei Liuč už glaudų bendradarbiavimą ir už pastangas, kurios yra dedamos taip pat už politinį prioritetą, kuris yra teikiama šiam pasiūlymui. Kai komisija pateikė šį pasiūlymą, tai buvo prieš trejus metus, tai suprato, kad dokumentas bus kontroversiškas politinė prasme ir nepaisant visų turimų įrodymų, labai išsiskyrė valstybių narių nuomonės dėl to, kaip reikėtų šį klausimą spręsti. Būtent todėl nustatėme labai aiškius tikslus, aiškius terminus, tačiau e, siekime kito požiūrio, kuris, kuris reikštų privalomas e, teisiškai nuostatas Taigi labai džiaugiuosi girdėdamas E, ponio Žordan pastabas dėl atrankos proceso. Mes tikėjome ir esame įsitikinę, kad šių pareigojimų laikymasis padės pasiekti nustatytus tikslus, kurie nurodyti direktyvoje. Parlamentas patvirtino tokį požiūrį, jūs nepakeitėte dokumento filosofijos, jūs patvirtinote, na žinoma, pateikė tam tikrą skaičių pataisų, dėrybų metu tarybo, e, taryboje, beje beveik trejus metus jos nevyko. Komisija siekia įvertinti pažangą, pasitokdama klausimą, ar tekstas atitinka pasiūlymo dvasę, ar yra privalomi, teisiškai privalomi tikslai ir ar valstybės narės gali laikytis alternatyvaus požiūrio, bet su viena sąlyga, kad būtų pasiekta norimų rezultatų. Taigi mes stebėjome, aktyviai stebėjome visą dėrybų procesą ir galėtume pasakyti, kad tas dokumentas, kurį dabar turime taryboje, e, atspindi pagrindinę pasiūlymo filosofiją. Būtent todėl manome, kad atlikta daug techninio darbo pirmininkaujant skirtingoms šalims. Manome, kad tekstas yra brandus ir parengtas e, patvirtinimui taryboje pritarėme ministrei Mučiai, kad diskusijos bus labai svarbios ir jų pagrindu turėtų būti priimtas sprendimas gruodž, e, gruodžio 7 dieną. Būtent todėl ir komisijos narė, ir komisija e, politiškai remia šį dokumentą Ir kaip jau sakiau anksčiau, mes tengiamės, kad aukščiausių politinių lygmenių būtų priimtas sprendimas, nes dabar tai jau ne techniniai dalykai, o politiniai dalykai, kad tos valstybės narys, kurios prieštarauja, pritartų šiam pasiūlymui. Taigi mes savo ruoštų dirbame, pirmininkaujantė valstybė narė dirba savo ruoštų, mes dėkojame parlamentui ir atskiriems parlamento nariams E, ypač tiems, kurie galėtų padaryti įtaką savo vyriausybėms, kurios prieštarauja šiam dokumentui. Taigi tai yra svarbus momentas dėl šio dokumento likimo ir raginame jūs dirbti ir investuoti savo laiką, nes dabar yra pats laikas tai padaryti. Ačiū, ponia Vuč, prašau. Dėkui, ponia pirmininkė ponios Žurdan ir pono Štain išsakyti puikus komentarai. Taigi aš kalbėsiu trumpai. Turiu jūs nuvilti, nes tikrai čia nevardinsiu ir negėdinsiu valstybių narių ir taip pat dėl to, kad dėrybos dar nesibaigė. Aišku, galbūt jaučiu tam tikrą nerimą, bet vis tiek uh, E, turiu vilti ir 7 gruodžio ministrų taryba, kaip jau sakiau, svarstys tą pasiūlymą, e, kuris perkeltas iš 5 spalio vykusios ministrų tarybos. Taigi valstybės narės turi dar laiko skirti šiam pasiūlymui ir jis nėra toksai labai teisiškai saistantis, bet vis tiek tai yra ambicingas pasiūlymas ir tikrai jį turėtume siekti patvirtinti. Jūs sakėte, kad galbūt šiandien salėje nėra pakankamai komiteto atstovų, bet aš džiaugiuosi, kad vis tiek čia matome daug parlamentarų, kurie savo ruoštų irgi gali kreiptis į savo darbdavi ar kolegas, kad jie irgi įvairiose valstybėse, tose valstybėse narėse, kurios dar dvėjoja, kad, kad tos valstybės narės būtų paskatintos pasisakyti už šią direktyvą. Sakėte, kad ši direktyva turi simbolinę vertę, tai yra tam tikras signalas. Bet aš norėčiau ir padėkoti poniai Žurdan, kuri sakė, kad čia mes kalbame ne tik apie demokratijos deficito problemą, yra nemažai įrodymų, nemažai studijų yra atlikta, kurie iš tiesų pateikia tuos įrodymus, kad moterų mm, aktyvesnis dalyvavimas įmonėse didina įmonių konkurencingumą. Ir šis argumentas e, leidžia mums e, kovoti su tais visais prietarais ir, ir įsitikinimais, kurie e, tebe galioja šioje srityje, e, kovoti su tais, argumentuotai kovoti su tais, kurie nenori įsileisti moterų į šią sferą. Ispanijos parlamentaras sakė, kad niekada nedirbame, niekad, niekad klausimai susijęs su lyčių lygybė nėra spa, sparčiai sprendžiami ir aš iš tiesų pritarčiau tokiam vertinimui. Pritarčiau ir Portugalijos delegato nuomoniai. Jisai sakė, kad kova šioje srityje neturėtų būti ribojama tik tai ekonomika. Turime ir kitose sritise veikti, e, teisinėje sferoje ir apskritai darbo rinkoje. Turime imtis įvairių veiksmų, siekdami to paties tikslo. Kaip jau sakiau, čia nėra jokio stebuklingo sprendimo, yra nemažai priemonių, nemažai priemonių rinkinių, kuriuos galima įgyvendinti ir tos priemonės e, gali būti tiek saistančios, tiek savanoriškos, bet noriu dar kartą pasakyti, kad kvotos ir e, direktyva nustatanti kvotų naudojimą e, turi būti pagrindinė šių priemonių dalis. Ir čia labai svarbu dirbti tiek techninių, tiek administracinių, tiek politinių ligmenėmis nes šis klausimas iš tiesų yra nemažas politinis iššūkis, norint įtikinti tas valstybės narės, kurios dar dvėjoja. Ir iš to, ką išgirdau, man patiko jūsų mintis apie a, tuos nacionalinius teisės aktus, a, kurie jau galioja Taip, prieš dešimt metų buvo mm, numatyti, uh, numatytos tam, tikros, tam tikri skaičiai valstybėms narėms ir jau yra valstybių narių, kurios uh, tas europinės nuostatas įgyvendinimo, įgyvendino, bet mes taip pat turime uh, skatinti valstybės narės toliau žengti tuo keliu kad jos Mm, pasiūstų tą signalą visai Europai ir toms valstybėms narėms, kurios dar nedrįsta eiti šiuo keliu. Dėkui, ponė ministrė. Prieš mum baigiant mūsų diskusijas, dar noriu suteikti žodį dviem e, kolegom, e, poniai Gabriel ir dar vienai kolegiai, kurios užbaigtų mūsų diskusiją. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiama e, ministrė, gerbiama ponė Žurdan. Dėkui už tai, kad atvykote šiandien į šį klausimą. Dėkui, kad jūsų pasisakymai atspindi Europos parlamento poziciją. Parlamentas prieš dviejus metus po pirmo skaitimo patvirtino šį pasiūlymą ir tas tekstas yra subalansuotas ir e, realistinis yra dėrybų pagrindas ir jis turi dviejopą svarbą. Pirmiausia, įrodo, kad aktyvesnis moterų dalyvavimas įmonių valdybose um, sudaro galimybės įmonėm būti konkurencingesnėm ir um, efektyviau veikti darbo rinkoje. Iš kitos pusės matome, kad uh, tas teisėkuros procesas veikia, nes po tų dviejų metų moterų skaičius valdybose išaugo 50 procentų. Matome jau tuos realius pozityvius rezultatus. Matome, kiek tas spaudimas per teisės aktus e, paveikia įmonės ir kaip pasikeitė situacija. Taip pat noriu pasakyti, kad mes e, turime išlaikyti e, veikimo laisvę. Parlamentas, parlamentas pasiūlė tekstą, kuris atspindėjo visų nuomonės. Mes e, suprantame, kad kvota nėra galutinis tikslas, tai yra tik viena, kvotų nustatymas yra tik viena iš priemonių siekiant realios vyrų ir moterų lygybės. Ir jei iš tiesų norime apčiuopiamų rezultatų, tai viskas yra šiame parlamento patvirtintame tekste, taip pat yra numatyti ir lankstumo mechanizmai ir dabar belieka tik laukti valstybių narių veiksmų ir e, tų konkrečių rezultatų, kuriuos tie veiksmai gali atnešti. Ir čia norėčiau priminti tą sniego gniūštės efektą, šiuo atveju pozityvų, kurį šios direktyvos įgyvendinimas galėtų duoti. Turiu galvoje ne tik įvairių e, priemonių taikymą, bet ir elgesio kodeksų naudojimą. Neužmirškime, e, kokią įtaką geras pavyzdys gali turėti. Gerbiama pirmininkė, pritarėme e, Gerbiama ministrė, iš tiesų tikimės, kad šis klausimas atsidurs EPSCO e, gruodžio 7 ministrų posėdžio darbo tvarkėje ir kad Europa pasiūs aišku signalą, kad siekia vyrų ir moterų lygybės. Tikimės, kad e, ši direktyva duos realių pozityvių rezultatų, nes tai yra vienintelė direktyva įtvirtinanti moterų ir vyrų lygybę. Dėkoju, poniai Gabriel, o dabar suteiksiu žodį poniai Regner. Dėkui. Parlamentas praėjusioje kadencijoje balsavo šią direktyvą, praėjo du metai aš tada bijojau, kad feministės sukritikuos tą direktyvą. Nes jinai skirta tik moterų dalyvavimų įmonių valdybose ir kad sankcijos e, tai pirmiausia tampa valstybių narių prerogatyva pagal subsidiarumo principą. turime pasveikinti, kad vis tiek jau po tų dviejų metų moterų skaičius įmonių valdybose išaugo. Mes manome, kad ši direktyva tai yra mūsų dovana tarybai, bet tarybas tą dovaną nelabai graželgėsi. Noriu padėkoti gerbiamą ministrę už jūsų aktyvų dalyvavimą, noriu padėkoti už laišką, kurį išsiuntėte komisariai, kai sakome kvotos, visi įsitempia, bet noriu pasakyti, kad tas laiškas tiesiog atspindi e, tuos mūsų gerus ketinimus. Manau, kad mes visi turėtume parašyti atitinkamus laiškus savo valstybių narių ministram kurie galbūt neturi nieko prieš vyrų ir moterų lygybę, bet dvėjoja, mm, nesiryšta imtis rimtų veiksmų. Tai e, galbūt ir mes bandykime čia suvaidinti savo vaidmenį savo valstybėse. Noriu padėkoti poniai Žurdan už mm, temos pristatymą ir situacijos pristatymą iš EBPO pozicijų. Tikrai, net ir ekonomiškai žiūrint, nėra jokios prasmės nepritarti tai direktyvai, nes turime įrodymų, kad ekonominė prasme jos įgyvendinimas irgi duoda gerų rezultatų. Taigi dėkoju gerbiama ministrė už atliktą darbą ir linkiu sėkmingo pirmininkavimo. Dėkuoju, dėkuoju visiems pasisakiusiems, ypač mūsų svečiam viešnioms buvo labai įdomi diskusija. Dabar mums tik lieka e, paraginti e, tų valstybių narių, į kurias nebuvo vis dėlto prieš pavaksnuota, kad jos mobilizuotųsi, daugiau skirtųsi energijos ir taip pat linkiu didžiulės sėkmės ministrijai. Dėkuoju.